kad e, čia nebūtų triukšmo. Ir paaiškinimus dėl balsavimo aš norėčiau pradėti po maždaug pusės minutės. verehrte kolleginnen und kollegen wir kommen nun zu den erklärungen zur abstimmung. gerbiami kolegos dabar laikas balsavimo paaiškinimams. Pirmiausia, dėl Valeza rekomendacijos dėl susitarimo su Liberija žvejybos srityje. Jean-Luc Jean, vieną minutę. Ce texte, je m'oppose. Aš esu prieš šį dokumentą, kadangi e, man atrodo, kad ES nedėra kištis į gamtinius išteklius ir šiuo atveju į Liberijos gamtinius išteklius. Situacija yra visiškai nepriimtina. 50 procentų vietos gyventojų gyvena iš žvejybos. E, ir Dabar mes e, primetame kažkokius e, skaičius, 3500 e, tonų, tuno pavyzdžiui, kad jie galės kai sužvėjoti. Man atrodo, kad nuo to nukenties vietos populiacija. Ačiū. Toliau vieną minutę kalbės Andrės Mamikins. Dėkoju pirmininkė. Šis susitarimas Europos žvėjams atveria galimybės teisėtai žvėjoti Liberijos ekonominėje zonoje. Pagerės sustarimo šalių ekonominis bendrabiavimas, ypač tai svarbu žvėjojant tunus. Liberijoje 12 procentų 12 procentų BVP gaunama iš žvejybos. Šiaip jau suma skaičius nėra didelis. Žvejyba galėtų daug didesnę dalį Liberijos ekonomikos sudaryti. Ačiū. Toliau ponas Anan, vieną minutę. Ačiū. Pirmininko pavaduotoje. Noriu kalbėti apie tai, kokią katastrofą ES vandenise sukėlė bendroji žvejybos politika. Ji, ji tarsi platesnės problemos Europoje simbolis, simptomas. Mes iki to nusiritome visose srityse siekdami didesnės integracijos. Mes esame tarsi apsėsti to, kad visos valstybės narės turi bendrą prieimą prie bendrų išteklių. Taip pat mes galvojame apie eurą, nors e, žmonės, kurie priversti naudotis eurų, yra nuskurdinti. Tas pas pasakytina apie Šengeną ir migracijos problemas, nes viskas aukojama dėl vis glaudesnės sąjungos dogmos. E, katastrofa kuri ištiko Britų žvėjus, yra akivaizdi. Tačiau e, niekaip nesugebama suvokti, kad dėl to kalta bendra žvejybos politika. Kitas kalbėtojas. Malų vieną minutę. Man pranešė, kad ponas Malo dabar nekalbės, todėl ponas Karver. Ačiū pirmininkė. Aš balsavau prieš šitą klausimą, be jokios abejonės. Matome, kokia netvarka e, buvo sukurta ES dėl bendros žvejybos politikos. Ir dabar mes bandome eksportuoti savo prastą praktiką į Afrikos vakarinį krantą. Net tai yra teisingas būdas padėti besivystančiam šalims. 600 tūkstančių eurų, 33 žvejybos laivai Liberijoje. Na ir kokį tai poveikį daro Liberijos e, žvejams? Tikiuosi, kad efektas nebus toks, kaip buvo kitose vakarų Afrikos valstybėse. ES žvejybos laivai išeikvoja žvejybos išteklius ten. Tai visiška gėda ir humanitarinė katastrofa. Toliau kita rekomendacija. Autorius mato dėl ES Mauritanijos žvejybos susitarimo. Pirmiausia, Andrei Smalikins. Ačiū, pirmininkė. Pirmasis susitarimas sudarytas 89 metais. Po to buvo kitų papildomų susitarimų, bandėme išspręsti problemas. Tačiau Mauritanija prieštaravo žvejybos laimikio iškrovimams Las Palmas ir Kanarų salose. Tokio sprendimo logiką suprantame, tačiau norėčiau, kad komisija labiau domėtųsi šią problemą komiteto, bendrojo komiteto posėdžiuose. Mauritanijoje menkai išplėtota infrastruktūra ir reikalavimai dėl iškrovimo yra nelogiški. Tačiau iš esmės aš tam sustarimui pritariu. Toliau, ponas Hanan, vieną minutę. Panašu, kad ponas Hanan išėjo iš salės. Todėl toliau aptarsime Tomašis pranašimą naujos teritorinio vystimosi priemonėmis. Toliau ponia Morvai. Unijo rendszeresen ilyen különböző szó. Dėkoju. Europos Sąjunga nuolat uh, E, iškelia įvairiausias savokas, kurios turėtų būti revoliucinės ir žada pokyčius. Bent jau aš tai patyriau per pastaruosius septynerius metus, tačiau taip pat patyriau, kad paprastiems žmonėms niekas negerėja tikrai jau netaip vadinamiesiems antrosios klasės piliečiams naujosiose valstybėse narėse. Čia kalbame apie sanglaudos politiką, kuris tai yra labai svarbi e, savoka ir taip pat e, kalbame apie e, apie bendruomenės e, inicijuotą vietos plėtrą, tai labai svarbus naujadaras. Tačiau kaip galima kalbėti apie bendruomenių iniciatyvas, jeigu pas pavokta žemė nuo mūsų, iš mūsų. Kalbame apie MVI, bet jų nėra, nes nacionalinės korporacijos tiesiog sunaikino mažuosius smulkiuosius verslininkus. Mes neturime net gerų lyderių, kadangi visi išsilavinę žmonės kitur išvyko dirbti Dėkuoju, toliau kalbės ponas Mamikinis. Dėkuoju, pirmininkė. Kaip žinome, 2014-2020 sanglaudos politikoje daugiau dėmesio skiriama integruotam ir teritoriniam požiūriui į sanglaudos politiką. Yra numatyti du nauji instrumentai, būtent bendruomenės inicijuota e, vietos plėtra ir te, teritorinės investicijos. Jos turėtų būti vykdamas subregioninėme e, lygmenyje, kad skatintų privataus ir viešojo sektoriaus sinergiją. Ir integruota taip pat teritorinė strategija kuri turėtų apvienyti išteklius iš įvairiausių šaltinių. 5 procentai buvo numatyti ir jie sudaro 60 milijardų eurų. Aš palaikau šią iniciatyvą. Toliau, ponė Makovai. Dėkuoju. Lisabonos sutartis 2008 metų numato, kad e, teritorinė sanglauda yra vienas svarbiausių ES tikslų ir ją reikia e, gyvendinti per struktūrinius fondus ir sanglaudos politiką ir siekti išvengti ir atitaisyti teritorinį ir geografinį disbalansą, kuris trukdo vystimuisi ir ES šalių integracijai ir 2014-2020 finansinė perspektyva numato šias priemonės, kad būtų konsoliduotas viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas. Europoje augimą užtikrina įvairūs aglomeracijų tinklai. Ir todėl, dėl to nukenčia periferiniai regionai, nes jie nėra prisijungę prie šių tinklų ir todėl teritorinė integracija yra labai svarbi. Pavyzdžiui, Rumunijoje 47 procentai gyventojų gyvena kaimo vietovėse. Ir reikia taip pat jiems suteikti tinkamas sąlygas, kad pagerėtų konkurencija. Dėkoju. Daniel Hanan išėjo iš salės, todėl toliau kalbės ponas Pospišil. kohezní politika a strukturální fondy. čekijoje sanglaudos politika ir struktūriniai fondai taip pat įgyvendinami ir visą laiką e, yra tam tikrų netitikimų, kurie kelia abejonių. Tačiau šiaip jau manau, kad ši politika yra uh, Mm, teigiamą ir nusveria neigiamus aspektus ir todėl paremiau šį pranešimą ir tikiuosi, kad bus patvirtintos naujos priemonės, kurios mis galės naudotis savivaldybės ir kurios prisidės mm, prie projektų įgyvendinimo. Žinoma, efektyvumo mm, lygį reikia stebėti, kadangi yra tam tikrų projektų, kurių veiksmingumas kelia abejonių ir turime padaryti viską, ką galime, kad sumažintume administracinę naštą miestams ir savivaldybėms, kadangi kartais dėl formalių priežasčių miestai tiesiog nesugeba užsitikrinti finansavimo. Dėkuoju. Atrodo, kad pono Malų ir pono Polčiak nėra. Jie tikriausiai labai išalko. Taigi toliau kalbės Bill Etheridge. Dėkoju. Aš balsavau prieš šią priemonę, kaip ir balsuoju prieš visus e, dalykus regionų vystimosi komitete dėl to, kad Junktinės karalystės žmonės ir jų sumokėti mokesčiai turėtų likti Junktinėje karalystėje, turėtų jie būti ten atstovaujami, o ne paskirsti po visą ES. Man labai gaila, kad ES yra skurdžių vietovių. Iš tikrųjų, nuoširdžiai gailiuosi, bet jų negalima finansuoti iš Britų mokesčių mokėtojų pinigų, nes mes turime savo pačių problemų. Uh, E, kur žmonės kai kuriuose vietose, pavyzdžiui, negali patekti pas daktarą ar eiti į mokyklą ir praranda būstą, o čia jūsų mokėti mokesčiai dabar skiriami kitoms ES šalims. Man atrodo, reikia patiems apsimokėti už savo problemas, o ne iš Britų pinigų. Ačiū. So, Dėkuoju, paskutinis pranešimas. Tai Iljana Jotova pranešimas dėl sanglaudos politikos ES kalnuotose regionuose. Pirma kalbės GUE frakcijos vardu. Pone Rodrygės, dvi minutės. Obrigada, presidenta. Este relatorio es un relatorio extremadamente ambiguo E, Dėkoju pirmininkė. Šis pranešimas labai svarbus, labai daug teigiamų aspektų, kalnuotėms regionams palankių aspektų, pripažįstama būtinybė e, paremti ūkininkus tose regionuose, dėja taip pat yra ir labai neigiamų elementų. Šiandieną mums reikia kokybiškų viešųjų paslaugų, nes be jų negalima bus išlaikyti, puoselė, toliau vykdyti veiklos kalnuotose regionuose. Reikia profesorių, e, mokytojų, tai kitų profesionalų pagalbos, kad užtikrintų e, įvairias švietimo sveikatos paslaugas. Pavyzdžiui, šiandieną mums reikia pripažinti, kad daugelis kalnuotų regionų e, tuštėja ir ypač e, išteklius pasisavina įvairios didžiosios įmonės ir dėl visų tų priežasčių aš balsavau prieš šį pranešimą. Pane Kasena Marvai, vieną minutę. Visiškai Pritarčiau ir pasakyčiau, jei kas Europoje gyvena skurstančiose teritorijose, jie turėtų būti priartinti prie likusios Europos dalies, turėjo jiems padėti, tam reikia tinkamos strategijos. Tai yra daroma jau dešimtmetį ir tai skirta ne tik tai kalnuotoms vietoms, bet visom atsilikusiam vietovėm, kurios nėra tiek išplėtotos kiek turėtų būti, e, siekiant, e, kad neliktų atskirties tarptų vietovių ir, tarkim, e, vietovių vakarų Europos valstybėse. Kai kalbame apie vietovės turinčias kliučių, turime jas pripažinti, nustatyti, kur jos yra ir taip pat turime suprasti, kad tai nėra atsitiktinumas, kad naikinamos mūsų kaimo vietovės, taip yra ne dėl gamtinių nelaimių, tiesą sakant, mes turime suvokti, kad e, kaimo vietovėse mažėja gyventojų, žmonės nebenori gyventi kaimuose, kaimo vietovės tiesiog e, naikinamos ir taip yra dėl neoliberalios sistematiškos ES politikos, vien dėl to, kad e, vyksta nevaržoma priekyba, vyksta kaimo vietovė. Toliau ponas Mamikinas, vieną minutę, ačiū pirmininkė. kanuotos vietovės užima tik tai 30 procentų ES teritorijos. Bet dėje joms neskiriamas ypatingas dėmesys. Jei pažvelgtumėm, kiek jos prisideda prie ES ekonomikos. Uh, Todėl aš e, pasisakau šį pranešimą. Manau, kad e, reikia parengti kalnuotų vietovių e, apibriežti sanglaudos politikos kontekste. Reikia galvoti apie tas kalnuotas vietovės, kur gyvena žmonės, turime nepamiršti klimato kaitos. Uh, Taip pat e, pagalvoti apie tai, e, e, kurias vietovės būtų galima apgyvendinti. O jei galvotumėm apie efektyvumą, tai manyčiau, kad ši politika iš tiesų gali būti labai sėkminga. Ačiū. Toliau, ponia Monika Mokovė, vieną minutę.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 ES plėtotų tikrą tų regionų politiką. Mes pareiškime komisijai, kad būtina nauja strategija tų teritorijų apsaugai. Pone Makoviai, gal jūs galėtumėt pakartoti, nes buvo e, techninių vertimo nesklandumų. Galbūt antrą pusę savo kalbos galėtumėt pakartoti, sako pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą, kadangi jis yra mums naudingas. Mes norime, kad ES investuotų į kalnuotas e, vietovės, Karpatų, kalnus Rumunijoje ir visa tai yra todėl, kadangi mums reikia finansuoti šiuos regionus. E, iš Europos fondų, kad juos vystytume ir taip pat saugotume gamtą tose regionuose. Šiuo metu Europos Sąjunga neturi strategijos skirtos kalnuotiems regionams, neturi strategijos Karpatų regionui ir todėl norėčiau, kad ši strategija būtų įgyvendinta, kad galėtume prieiti prie šio finansavimo ir vystyti mūsų kalnuotus regionus. Labai svarbu taip pat nepamiršti ir užimtumo šiuose vietose. Mes apie tai visada kalbame, bet negalime skurti darbo vietų, jeigu nevystysime, neinvestuosime į tuos regionus, kuriuose, žinoma, mažiau žmonių gyvena, bet ten yra turizmas, e, išplėtotas yra kitos veiklos ir kitos pramonės bei projektai. Dėkoju. Ačiū. Toliau Turėtų kalbėti ponas Neslavas Palčiakas, bet jo salėje nėra. Taigi paskutinė kalbės atsipirmininkė Marėd Maginės. Ačiū pirmininkė, aš balsavau šitą pranešimą, kadangi Jame kalbama apie paramą kalnuotom vietom. Iš tiesų reikia subalansuotos regioninės plėtros ES ir pačių valstybių narių viduje. Tai, kaip ką tik pasakė Monika Makovė, iš tiesų reikia, kad paslaugos būtų užtikrintos tiem, kas gyvena ten, tai skaitant ir plačiai juos tai ryšį, medicinos paslaugas, švie, švietimą, užim, užimtumas taip, kalnuotose vietovėse didelė problema, ypač kalbant apie jaunimo užimtumo kaip mes galime paskatinti jaunimą gyventi ir dirbti tose vietovėse, jeigu jie neturės darbų, tai jie ten neliks. Iš tiesų tai didelis iššūkis Europos Sąjungai ir valstybėm narėm. Uh, E, tai siejasi su mūsų e, pastarosiom diskusijom dėl nedarbo. Iš tiesų, Airijoje diskutuojamas toks klausimas, e, kad jaunimas su negale negali dalyvauti jaunimo garantijų iniciatyvą. Iš tiesų, reikia spręsti šitą klausimą, nes tai susiję yra su nelgybė ir teisingumu ir tikimės, kad tai, tai bus pradėta spręsti. Dėkui. Ačiū paprastai neleidžiama ploti lankytojams, bet kadangi ką tik kalbėjo paskutinė parlamento narė, tai leidau. Dabar darome pertrauką, posėdis bus tęsiamas trečią valandą. Skanaus.